Dabar pereiname prie balsavimų paaiškinimo. Dėl tavarės pranešimo. Ponas Kleis. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, tegen het verslag Tavares. Ačiū, panė pirmininkė. Aš balsavau prieš tavarės pranešimą, kadangi E, naujos Europos pabėgėlių programos įvedimas yra žingsnis Europos pabėgėlių prieglopšio teikimo politikos harmonizavimo link. Ir e, jūsų nestebins turbūt, jeigu pasakysiu, kad tokia politika tik prisideda prie dar didesnių pabėgėlių Europoje srautų, taigi prie tų srautų didėjimo. Ir, o yra teigiama, kad tokios naujos programos, pabėgėlių programos e, sukūrimas e, turėtų sumažinti mm, patrauklumą pabėgėliams atvykti į ES. Tačiau tai yra neteisingas teiginys ir jis nuolat, nuolat kartojasi, kai kalbame šią temą. E, mums tiesiog siekiama e, apdumti akis. Žmonės E, kurie prašo apščio, jų e, prašymai yra atmetami, tačiau yra toleruojamas jų tolesnis buvimas ES teritorijoje. Tai ir toks naujas, nauja, tokia nauja programa neišspręs problemos. Pone Roitova. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši direktyva, kurią mes patvirtiname, mums suteikia naujas galimybės pagerinti energijos, pastatų energetinį efektyvumą, tačiau vis dar egzistuoja senų pastatų energetiko energijos problemos. Todėl yra būtina ieškoti sprendimų, kad dabar egzistuojančius šau, energijos šaltinius būtų galima kiek manoma efektyviau e, panaudoti ir kiek manoma labiau taupyti e, energiją. Dėkui. Kągi perikime prie Koelio pranešimo ir dar sėki žodis poniai Roitovai. Dėl Koelio pranešimo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dar sėki paprašiau žodžio, nes noriu pasisakyti dėl fondo. Na, Aš esu už tai, kad būtų suteiktos tinkamos gyvenimo sąlygos prieglopščio prašytams, todėl reikia sugerinti, pagerinti sąlygas, te, gerinti teisės aktus. Šiandieną mes patvirtiname priemonės dėl antrosios kartos Schengen informacinės sistemos, kurios, kuri pagerintų e, saugumą, informacijos teikme. Tai Bet vėlgi, jeigu pažvelgtume tą praktiką, kurią taiko Vokietijos ir Austrijos policija, tai tenka pripažinti, kad Čekijos piliečiai yra kontroliuojami labai neoriomis sąlygomis. Aš tai buvo atkreipusi nesikį dėmesį, tačiau nebuvo sureaguota pažeidžiamas ma, tokia dabartinė tvarka ir pažeidžiamas Čekijos piliečių orumas bei pagrindinė teisė hartijoje įtvirtintas teisės. Dėkuoju dabar dėl tavarės pranešimo. Pane Mastela. Pone pirmininkė. Na. E, tokia migracijos politika, kuri leistų traktuoti visus vienodai, reikalauja, kad mes suderintume tiek pagrindą, tiek ir harmonizuotume šią politikos rytyje. Mes Turime atsižvelgti ne tik tais į humanitarinius tikslus, tačiau nepamėkime skime iš akių ir ekonominių kriterijų susijusių su prieglopšio teikimo. Na, kol kas teikiamos pagalbos nepakanka, valstybės narės turėtų sukurti geresnius mechanizmus, be kita ko reikėtų skatinti privačią ir viešąją partnerystę. Ir turėtume skatinti savinariškumo principą šiame srityje. Taip pat reikėtų numatyti lėšas ir naujo finansinėje perspektyvoje prieglopšių suteikti. Na, neretai tie pabėgėliai yra labai pažeidžiami, jiems reikia suteikti galimybę gauti sveikatos paslaugas, o taip pat dalyvauti ir darbo rinkoje tam, kad jie galėtų gerai integruotis. Dėkuoju, ponas Klasas. Na, atrodo, panas Klės išėjo iš posėdžio salės, todėl perkime prie ponios Liulink pranešimo ir dar kartą žodis poniai Roitavai. Dėkui, paniai Psitsatkinė. Mylį kolegovės. Ačiū, ponė pirmininkė, mylėjai kolegos. Džiaugiuosi, kad e, lyčių lygybės e, komiteto posėdė, e, dokumentas sulaukė visokiojopas paramos. Žinau, kad uh, E, panašios e, sąlygos turėtų būti taikomos ir e, verslo atstovėms ir paprastoms darbuotojams, tačiau šis dokumentas rodo, kad valstybės narys dar gali daug ką nuveikti. Aš nenorėčiau, kad būtų pažeidžiamas subsidiarumo principas, tačiau jeigu yra kokiu nors abejonių, tuomet reikėtų vis, išanalizuoti situaciją. Man labai įdomu, ar kritikai pasinaudos tą galimybę, ar tik tai nu, be galo, be krašto kalbės. Pone Andrikinė. Pirmininkė, e, aš balsavau už šį pranešimą ir manau kad svarbu pažymėti jog moterims europos sąjungoje vidutiniškai už kiekvieną dirbtą valandą mokama vis dar mažiau septyniolika keturi procentais mažiau nei vyrams per pastaruosius penkiolika metų šis skirtumas sumažėjo tik nežymiai o kai kuriose šalyse net padidėjo. aš pritariu parlamento raginimams rengti reguliarius pranešimus apie darbo užmokesčio skirtumus europos sąjungoje ir pritariu visoms priemonėms kurios padeda mažinti moterų diskriminaciją europos sąjungoje. ačiū. Mendes pranešimas, ponė Rotovai, sutikimas žodis paní předsedkyně odhlasovali jsme kontroverzní návrh protože ho náš Pirmininkė. Mes e, balsavome dėl kontroversiškos nuomonės, aš kalbu apie šį pranešimą, daugumą kolegų pristatė kitus siūlymus plenariniam posėdžiui, pavyzdžiui, praplėsti šį siūlymą e, E, šioje srityje. Tačiau mes turėtume kalbėti ir apie techninės apibrištis. Ir todėl aš nebalsavau už šį siūlymą, tačiau norėčiau paraginti komisiją dirbti tai ir pagerinti šį siūlymą. Dėkuoju. Ja, det er bare for at sige, at jeg stemte mod de dele af rapporten, som handler om made-in-ordning. Aš dalyvau, pasisakau už kai kurias dalis E, šio pranešimo, tačiau nėra visiškai aišku, kad šie privalumai e, yra svarbesni už e, trūkumus, todėl aš balsavau prieš. Dėkuoju. Alvės uh, pranešimas ir ponas Globalskis pirmiausia, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nusprendžiau paremti šią iniciatyvą, kadangi ji suteikia galimybę e, padėti vystytis toliau e, tam tikriems sąjungos regionams. E, šie atokiausi regionai ekonominė prasme egzistuoja Europoje, yra centrinėje Europoje, taip pat vis daugiau tokių regionų, dėl to tikiuosi, kad tokios uh, programos padės šiems regionams, jų žemės ūkiui, žuvininkystės sektoriui ir padės visai Europai draugė. Dėkoju. Pone Andrikinė. Aina. On the Alves report. This report. Dėl Alves pranešimo, ponė Andrikinė. Agriculture in outermost regions. Taigi dėl žemės ūkio tol, tolimiausiose regionuose. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, jog esu labai susirūpinusi dėl bananų gamint, augintojų Marte, Madeiroje, Martinikoje ir Kanaro salose. Tai yra pagal starti tokiausi regionai. Na ir tiesą sakant, jų padėtis labai apsunkėjo, ypač po to, kai ES e, pasaulio prekybos organizacijos kontekste su Latino Amerikos šalimis e, su ban sudarė sutarimą dėl bananų augintojų auginimo. 2006 metais ES patvirtino bendrą rinkos tvarką dėl bananų ir buvo nuskirtas lėšos po reformos. ES kiekvienais metais 208 milijonus eurų uh, bananų gamintojams Azorose, Madeiro ir kitose tolimose salose. Na, mes turime palaikyti šią pagalbą, tačiau daugeliu bananų augintojų tokios pagalbos nepakaks. Todėl norėčiau paraginti kompetitingas institucijas patvirtinti reikalingas priemonės tam, kad tradicinės ES uh, e, e, gamybos šakos netaptų priekybos sutarimų aukomis. Dėkuoju, ponė Maginės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš palaikau šį pranešimą, nes jame skiriamas dėmesys e, žemės ūkio politikai bei įvairoviai, taip sričių. Komisaras e, Čiolėš kalbėjo, kad bus pradėtos darybos įvairiomis šalimis. Na ir Tiesą sakant, jis gal ir nuramino tuos, kurie klausėsi, nes jis nurodė, jog bus atsižvelgta į Europos e, ūkininkų interesus ir bus išsaugotas Europos ūkininką modelis, tačiau nesu visiškai nusiraminusi, nes iš komisijos parengtų dokumento iškėja, jog Europos gyvulininkystės ūkius labai palies visą tai, jeigu sustarimas bus pasiektas. Taigi mes sutinkame už tai, kad reikia pradėti dėrybas dėl BŽUP, tačiau tai kelia pavojų biudžetui ir tai taip pat gali iškreipti dirbti žemės ūkio produktų kainas, o taip pat atsiliepti rūkininkų pajamoms. Taigi aš nepritariu komisijos požiūrį. Ačiū. The... Dėkuoju. Dabar pereisime prie Ashford pranešimo. Dėl e, bendrošio žemės ūkio politikos supaprastimo. Prašau. Ačiū. Aš esu už šį pranešimą, kadangi jis supaprastina daug įvairiausių biurokratinių naštų naštų, e, kurias šiandien neša ūkininkai. Ir aš tikiuosi, kad po šio pranešimo bus sukurti nauji santykiai tarp agentūrų, kurios yra atsakingos ypač postkomunistinėse valstybėse, pavyzdžiui, e, Vengrijoje, e, kurios palaiko ryšius su ūkininkais ir atsakingos už pagalbos skirstimą, kurios terrorizuoja ir nauji santykiai bei bendradarbiavimas tikėtina bus sukurta tarp ūkininkų ir agentūrų. Ir aš tikiuosi, e, kad tą naštą turėtų nešti ne vien tik tai ūkininkai, e, bet ir agentūros, kurios baudžia ūkininkus. Ir turėtų būti galimybė ūkininkams kreiptis į teisingumo teismą. Dėkuoju. Ponas Antonijosi. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už e, Ashford pranešimą, kadangi tikrai jaučiu, kad supaprastinimas ir biurokratinių priemonių e, panaikinimas bus palankus bendrai žemės ūkio politikai. Kodėl tai yra būtina? Kad užtikrintume, kad e, Europos ūkininkai galėtų pilnai pasinaudoti bendrąją žemės ūkio politiką ir jais, jos teikiamais privalumais. Mes turime panaikinti biurokratiją ir kurti aiškesnius teisės aktus panaikinti visus nereikalingus, visas nereikalingas nuostatas ir taisyklės. Dėkuoju. Thank you, Ms. Dėkuoju, ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė, bendroji žemės ūkio politika turi būti vertinta ir pagal jos praktiškumą, kadangi nereikalingos biurokratinės taisyklės mums ir ypač mūsų ūkininkams kainuoja daug laiko ir pinigų. Neprasmingi dalykai turėtų būti panaikinti arba supaprastinti, tai ypač pasakytina apie dažnai labai komplikuotus ir e, komplikuotas e, E, kryžminės atitikties nuostatas. Taip pat šią politiką būtina padaryti kiek įmanoma skaidresnė. Ūkininkai ES turi turėti daugiau laiko praleisti e, laukuose, o ne prie rašomojo stalo. Aš tikiuosi, kad mūsų e, žinias, kurią mes pasiuntėme būtent šiuo dokumentu, į ją bus atsižvelgta. Pane Dos. Pone Pirinkė, aš balsavau šį pranešimą kaip daugelis ir kitų, kurie daug dėmesio skiria ūkininkams regionuose. Na ir nuolat mums tenka išgirsti, kad e, biurokratijos naša e, pramonė yra didelė. Taigi iš naujos BŽUP tikiuosi, kad bus sumažinta biurokratinė našta. Teisės aktai turėtų būti tokie, kad jie būtų prasmingi ūkininkams ir kad jie neribotų ūkininkų maisto gamybos veiklos. Aišku, labai svarbu, kad būtų ne tik tai geri teisės aktai, bet kad ir valstybės narės galėtų veikti lankščiai. Lygiai taip pat svarbus vaidmuo tenka komisijai bei auditorumams. Ir kol kas auditorumai nepademonstravo nei lankstumo, nei sveiko proto taikydamas sankcijas. Taigi aš manau, kad reikia mažiau teisės akto, o daugiau sveiko proto. Taip pat reikia peržiūrėti ir fina, finansinės nuostatas tam, kad būtų sumažinti sumažintas e, inspekcijų kainos, o taip pat e, būtų mažinamos ir nuobaudos, nes tai yra vertybė vertingi pinigai mokesčių mokėjams. Pane Maginės, dėkoju, ponė pirmininką. Manau, kad kai numatėme atsiemę, negalėjome numatyti. Uh, um, kokių pasiekmių tai dabar turės uh, ūkininkams, nes dabar ūkininkai turi atitikti skirtingų teisės aktų reikalavimus ir aš, mes turėtume kaip teisės aktų, kurie siekti teisės aktų supaprastinimo. Na ir čia ypač atkreipčiau dėmesį į patikras inspekcijas. Na ir tiesą sakant, dabar inspekcijų mastai yra pernelyg dideli ir dabar ūkininkai yra nuolat tikrinami, juos tikrina įvairios organizacijos. Ir aš manau, kad čia reikia daugiau koordinavimo, reikėtų vengti inspekcijų dubliavimuose, nes kitaip jos nepadidins e, galutinio produkto vertės, tačiau kartu jos reiškia didelę biurokratinę naštą, o taip pat e, labai apsunkina ir gamintojų gyvenimą, kuriems tenka būti kontroliuojami visų šitų inspektorių. Ponas Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Pirmininkė, visų pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjų ponu Ešvartu už puikų pranešimą. Mano nuomonė, mes turime daugybę priežasčių atkreipti į tai, į, dėmesį į tai, kad procesų supaprastinimas žemės ūkija yra labai svarbus dalykas ir mes e, mūsų bet kurioje šalyje dirbantis ūkininkas e, turi aiškiai suprasti, ko mes iš jų reikalaujame. Jie taip pat tu, turi pasitikėti tais keliamais reikalavimais. E, 27 skirtingos valstybės ir žemės ūkiai e, stengiasi suvokti, ką reikia daryti. Todėl tikrai yra daugybė priežasčių, kodėl turėtume supaprastinti. Ir tai yra puikus žingsnis į priekį. Mes tikimės, kad galėsime toliau tęsti šį supaprastinimo e, darbą. Todėl aš remiu šį pranešimą. Dėkui. Dėkui pradedant e, žodžiais supaprastinimas yra labai e, geras dalykas. Tai e, leidžia išvengti sudėtingų dalykų. Ir mokomasis požiūris turėtų būti įdėktas į bet kurią po, temą ir be kurią sritį. Ir mes turime supaprastinti viską, visas sritis. Ir tas kiekis biurokratijos ir, ir tikrinimų, su kuriais susidarė žemės ūkis, yra nepateisinimas. Mes e, turime nuspręsti, kaip e, ūkininkai turėtų e, elgtis ir vystyti žemės ūkį, kad jis būtų atskaitingas. Todėl šis žingsnis yra žingsnis teigiama linkme. Todėl esu už visus įmanomus supaprastinimus žemės ūkyje ir kitose sektoriuose. Dabar perėsime prie e, triupel pranešimo. Prašau, pona, ponia Jatenmeki. Presidentti, äänestin mietinnön puolesta, mutta... Ponia pirmininkė, aš balsavau Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš balsavau už 30 pastraipą, o taip pat o, balsavau prieš penktąjį pakeitimą. Labai svarbu, kad e, būtų išanalizuotas e, tas CO2 pėtsakas, taip pat reikia išanalizuoti ir kaštus. Mes turėt, turėtume turėti vieną plenarinių posėdžių vietą ir labai malonu, kad Junktinių kar karalystės parlamentas dabar įgilinsis. Tikiuosi, kad tai padarys ir kitų parlament, šalių parlamentai. Mes kalbame apie uh, um, ekologiją, apie kaštus ir Ir tiesą sakant, tol, kol ES gali sauliaisti švaistyti e, pinigus, tai tiesą sakant, mes tai elgiamės netinkamai. Dabar perėmė prie liūlink pranešimų, pone Alfanų. Ačiū. Norėčiau pasisakyti dėl energijos veiksmingumo ir taupimo pastatuose. Ar galiu pasisakyti dabar šio klausimo, ar man reikėtų palaukti? Taip, prašau, kalbėkite, tačiau paskubėkit. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už bendrą poziciją dėl šio dokumento, todėl kad tikslas įgyvendinti priemonės nuo 2020 ir taikyti jas naujuose pastatuose, visuose naujuose pastatuose. Ir ES mes tikrai siekime bendro tikslo, tai yra taupyti energiją. Taip pat užtikrinti, kad būtų pagaminama daugiau energijos, nei jos sunaudojama. Ir pastatai gali padėti šio tikslo pasiekti, nes jie yra puikūs energijos šaltiniai. Tikrai nereikėtų tiek ilgai laukti iki 2020-ųjų, reikėtų imtis priemonių jau dabar ir išnaudoti tuos išteklius, kuriuos jau dabar turime. Taip pat užtikrinti, kad mes gamintumėm kiek galima daugiau energijos. Deja, visi dabar labai skuba pradėti diskusijas dėl brandolinės energijos, o ji yra labai brangi. Ir man atrodo, kad tokios energijos mums nereikia, nes tas pačias lėšas galėtumėm skirti energijos taupimui. Žalios ekologiškos investicijos yra geriausios, tai tikrai nėra pinigų švaistimas. Toliau dėl Liulink pranešimo aš balsavau už, nes manau, kad parlamentas turi pasisakyti už viešųjų pirkimų tvarkos supaprastinimą, tvarkos gerinimą Ir tuo turi užsiimti visos įmonės ir ypatingai mažos vidutinės įmonės turi dalyvauti tokiuose viešuose pirkimų konkursuose. Viešieji pirkimai taip pat turi būti skirti užtikrinti ir skatinti e, tvarų augimą ir geresnį taisyklių taikymą viešųjų pirkimų konkursuose. E, kiek žinau, parlamentas ir kitos institucijos taip pat labai dažnai dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose ir mes taip pat turime užtikrinti geresnį, skaidresnį lėšų panaudojimą tokių konkursų metu, galbūt netgi reikėtų pasinaudoti ir internetu. Visuomenė turi stebėti, kas vyksta, tai labai svarbu mūsų bendram labui, kaip sakė regionų komitetas, turime užkirsti kelią bet kokiam piknaudžiavimui. Dėkoju, ponė Roitova. Report dėl uh, ponios Rūlė pranešimo. Deja, viešųjų pirkimų srityje būna nemažai korupcijos ir todėl aš balsavau už šį pranešimą, kuris ragina supaprastinti viešųjų pirkimų taisyklės. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog jeigu nebus informacijos apie nešvarius įtartinus sandorius, mes nieko nepakeisime ir atitinkamos duomenų bazės turi būti prieinamos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Norime žinoti, pažiūrėk, kiek vidutiniškai kainuoja vienas kilometras kelių, ko, kokie kiti e, pasiūlymai e, teikiami konkursui. Taip pat, kad būtų galima ištirti tuos atvejus, kuomet konkursus laimi tie patys kandidatai ypač žiniasklaidoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau kalbėti apie energinį pastautų naudingumą, e, tačiau kadangi nėra pakeitimų, ne, negalima pasiaiškinti. Dėl e, pono Keller, praneš, ponios Keller pranešimo balsavau prieš jį, ypač dėl 44 ir 45 e, punktų. 44 punktas man kelia ypač daug nerimo. Uh, nepamirškime, kad praeisiais metais mes darėme komisijai spaudimą, kad būtų suteikta pagalba e, pieno srities ūkininkams, kurie atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Komisija sureagavo, skirdama eksporto subsidijas, tai buvo e, netidėliotina priemonė. Išgirdau nusiskundimų tik iš Naujosios Zelandijos, kuri nėra besivystanti valstybė. Ir todėl e, tie, tos pastraipos pranešime, kuris bendrai yra geras, tikrai ne, neduoda jokios naudos Europos Sąjungai. Mes mažiname gamybos apimtis, e, tačiau tai atsiliepia besivystančiam pasauliui, turime siekti pusiausvaros. Ačiū ponia Maginės, jūs teisingai su, m, mm, supratote taisyklis, aš tikėjausi, kad ponia Alfano e, pasisakys taip pat dėl ponios Jetenmaki pranešimo, tačiau dėja, kadangi jam buvo nepatikta pakeitimų, pasiaiškinti dėl to nebuvo galimybės. Ponas Keli, ačiū pirmininkė. Tik norėjau pasakyti, kad aš pritariu kolegi Maginės. Tikrai kyla tam tikrų sunkumų dėl kai kurių pasiūlymų, todėl negalėjome palaikyti EPP pasiūlymų, nors dažniausiai jiems pritarėme. Ir aišku, turiu pasakyti, kad aš suprantu mūsų poziciją, suprantu taip pat ir ponios Maginės poziciją ir tikiuosi, kad EPP mus supras. Na, turėtume laikyti sąrašą ir dabar kalbėti apie Raner pranešimą ir visų pirma žodis ponui Vandalėm. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Mes e, manome, kad e, sprendimas dėl nuostatų yra geras. Tai yra nuostatų dėl e, sunkvežimių vairuotojų. Komisija turėtų dirbti kartu su Eurocontrol tarnyba ir reikėtų susitarti dėl reikalingų nuostatų formuluočių. Ir reikia padaryti taip, kad visos interesuotosios šalis būtų susipažinusios su tokiamis nuostatomis. Dabar dėl 27. Reikėtų galbūt e, visuotinių kreipimasi išplatinti, tam, kad nebūtų nesažiningo, nevienodo požiūrio taikymo. Eurocontrol turėtų paaiškinti visus e, pažeidimus. Toliau ponas Antanozijui. Ačiū. Pirmininkė, mūsų kolegės pranešime yra pabrėžiama tai, jog sunkus pažeidimai yra skirtingai traktuojami valstybėse narėse, ypač sunkus socialiniai tai kelių taisyklių pažeidimai. Aš esu už suderinimą Europos lygių, tai yra pažeidimų traktavimo ir sankcijų suderinimą. Ir sutinku taip pat, kad trūksta tam tikro koordinavimo Europos lygių čia. Dabar posėdis baigiamas. Na, dabar posėdis baigiamas ir darbą tęsime trečią valandą.